E, pasisakymą, nes Švedijoje iš tikrųjų yra labai gilios žmogaus teisų tradicijos. Šiau noriu paklausti, kokiu veiksmu imsis pirmininkaujantį Švediją tam, kad užtikrintų, jog naujosios valstybės narės taip pat prisimtų atitinkamus įsipareigojimus žmogaus teisų srityje. Noriu pasakyti, kad ES ignoravo e, Airijos piliečių valią dėl Lisabono sutarties išreikštą per e, referendumą. Ar e, gali pirmininkaujantį šalis užtikrinti, kad mes, e, kad ES nesims daugiau gazdinimo ir panašaus pabudžio priemonių ir gerbs Airijos piliečių valią? Pirmininkė, ačiū. Dabar ponas Havit. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti už Švedijos pirmininkavimo prioritetų pristatymą. Mes su Švedijos pirmininkavimu siejame didžiulius lūkesčius ir e, e, nepaisant to e, mums vis tik tai nereiktų e, užmerkti akių ir nekritikuoti tam tikrų vykdomų veiksmų, taip pat ir kai kurių kolegų, pavyzdžiui, pono Obiols, kuris rengia atitinkamą pranešimą žmogaus teisų tema. Arba e, lyčių lygybės klausimais buvo taip pat įvairių iniciatyvų pristatytas siekiant ginti gėjų ir lesbiečių teisės. Aš manau, kad šios iniciatyvos yra ypatingai svarbios, taip pat kalbant apie santykius jungtinių tautų žmogaus teisų taryba, jūs palaikėte siūlymą, kad būtų išlaikyti nepriklausomi tyrimo ir vertinimo mechanizmai. Kalbant apie klausimus, tai pirmiausiai Noriu pasakyti, kad parlamentas tikrai palaiko jūsų iniciatyvą dėl žmogaus teisų klausimų įtraukimo į e, bendrų reikalų svarstymą e, ir e, šiuo metu situacija yra tokia, kad šie klausimai yra svarstami atskirai. Tuntumėnė, kad pavyzdžiui, žmogaus teisų taryboje yra atskiras pranešėjas arba atskiri pranešėjai, tačiau kuomet pradėme svarstyti svarbus klausimai, reikia priimti svarbius sprendimus, reikia pažymėti, kad žmogaus teisėms ne visą laiką suteikiami tie patys prioritetai kaip ir kiti, kaip kitiems svarbiems klausimams. Ir aš ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį į prekybos uh, politikos sritį, e, kuomet derantis dėl prekybos sutarčių kai kuriuose valstybėse e, iš tikrųjų žmogaus teisė situacija nėra, ją pakankamai atsižvelgiam, tai galbūt reiktų taikyti joms atitinkamas pasiekmes pasirašant prekybos sutartis. Taip pat aš e, palaikau jūsų įsipareigojimus dėl to, kad valstybėms narėms yra būtina pasirašyti papildomus jungtinių tautų žmogaus teisų konvencijų protokolus. Palaikau taip pat jūsų iniciatyvą e, susijusią su e, verslo ir žmogaus teisų santykiu ir mūsų kolegė dirba kartu su jumis šioje srityje šiuo klausimu pakankamai glaudžiai, tačiau čia reikia kalbėti e, žymiai labiau apie jau primtų teisės aktų įgyvendinimą, o ne apie naujų teisės aktų priiminėjimą ir atsižvelgti į atitinkamas anksčiau išsakytas rekomendacijas. Tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Kalbant apie santykius su žmogaus teisų taryba, tai manau, kad e, svarbus aspektas šioje srityje yra artimųjų rytų situacija. Ir aš tikiuosi, kad ES sieks e, tos tarpininkavimo funkcijos e, siekiant e, pagerinti žmogaus teisų situaciją artimuosiuose rytuose. Galbūt pirmininkaujančiai Švedijai vertėtų šį klausimą taip pat labiau įsigilinti. Baigdamas noriu pasakyti, kad esu tikras, jog e, mes tęsime savo bendradarbiavimą taip pat ir per Ženevos delegaciją Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos kontekste. Bet kokiu atveju aš manau, kad gruodžio mėnesį per plenarinę sesiją, kuomet Europos parlamentas svarsto metinius žmogaus teisų situacijos pranešimus, taip pat įteikiama yra Sakarovo premija. <clears throat> Tai e, manau, kad taryba galbūt taip pat galėtų tinkamai priderinti savo darbo tvarkę ir e, skirti daugiau dėmesio panašiems klausimams. Taigi manau, kad e, siekiant pagerinti mūsų matomumą žmogaus teisų apsaugos rytyje būtų galima ES institucijoms labiau derinti veiksmus ir taip pat savo darbų tvarkės. Kalbant e, apie įvairius klausimus susijusius su slaptos informacijos naudojimu, tai uh, kitose sritise e, parlamento komitetai yra gavę galimybę naudoti slaptą informaciją. Manau, kad e, būtų galima pasistengus suteikti tokią galimybę ir mūsų komitetui. Aš bet kokiu atveju manau, kad e, demokratijos žmogaus teisų plėtros rytyje ir toliau bus vykdomi aktyvus veiksmai ir bus siekiama surasti optimalių mechanizmų e, šiam darbui pagerinti, bet kokia atveju aš manau, kad e, ir tikiuosi bendradarbiavimo tiek su komisija, tiek su taryba. Atsiprašau pabaigai už tai, kad uždaviau tiek daug klausimų, tačiau ponas Martinas, kuris turėjo išvykti, paprašė manęs užduoti jo vardu klausimą pirmininkaujančiai Švedijai apie tai, ar ji ketina renkti diskusijas e, apie Libijos teroristo nuteisto Škotijoje gražinimą į tevinę, nes šiam klausimui šiuo metu yra skiriamas pakankamai didelis dėmesys ir šis klausimas gali turėti įtakos e, transatlantiniams santykiams, taip pat JAV ir ES tarpusavio santykiams. Kiitos, herra Hauit. Nyt list... Ačiū, ponai Hauitai. Dar yra nemažai kolegų užsiregistravusių kalbėti, tačiau aš siūlyčiau kolegoms, kurie dar nori pasisakyti, e, padaryti tą per kitą klausimų atsakymų raundą. O dabar dar steiksime žodį poniai Jonker ir panas uh, e, Giorins dabar užduos klausimą. Ačiū pirmininkė, aš su dideliu uh, susidomėjimu klausiausi Švedijos pirmininkavimo prioritetų pristatymo. Jūsų programa iš tikrųjų yra labai ambicinga, juntama politinė valia ir aš tikiuosi glaugau, glaudaus bendradarbiavimo su e, atitinkamomis Švedijos žmogaus teisų gynimo institucijomis ir visiškai neabejoju dėl to, kad jūs sieksite ryštingai gyveninti savo ambicingus tikslus. Čia daug kalbama apie realinės politikos primetamus dalykinius rėmus, o tai reiškia, kad dažnai e, yra deramasi už uždarų durų vyriausybių lygmenių ir dėl to neretai nukenčia žmogaus teisės. Anksčiau pirmininkavusios valstybės nesugebėdavo e, pasiekti savo tikslų, keldamas atitinkamus klausimus Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje, nes tam tikri nuolatiniai saugumo tarybos nariai pagrasindavo vietuoti atitinkamus klausimus. Ir iš tikrųjų šio laikinės konfliktinės situacijos e, vyksta labai klastingomis aplinkybėmis. Todėl noriu paklausti, kad prieš keletą metų jungtinėse tautose buvo surinkta podimo diskusija, kurioje dalyvavo buvusių švedijos premjero Olafo Palmės našlė, taip pat e, Malio prezidentas. Paprašė šios diskusijos dalyviai parengti išsame ataskaitą apie Ruandos genocidą. Jis buvo parengtas pavėluotai, savai mes suprantama, tačiau nepaisant to buvo įvardinti šio konflikto kaltininkai ir pareikalautojas patraukti atsakomybę. Dabar aš noriu jūsų paprašyti formaliai įsipareigoti ES vardu e, padaryti štai, kad prieš porą dienų buvo pradėta kalbėti apie e, galima Darfūro, karo Darfūrė pabaigą ir e, situacija Darfūrė e, yra tokia, kad labai daug moterų patyrė konflikto metu smurtą, e, tapo daug žmonių bedarbiais patyrė kitokių pasiekmių, tačiau todėl būtent aš prašau e, Švedijos įsipareigoti ES vardu, užsakyti atitinkamą studiją siekiant nustatyti tikruosius konflikto darfūrę kaltininkus ir įvardinti e, asmenis, kurie išleido vadžias iš rankų, ypatingai Hartumo vyriausybės narius, siekiant parodyti labai aišku pavyzdį ir e, siekiant sumažinti e, civilių žmonių kančias ir taip pat siekiant įvardinti galimybės uh, arba aplinkybės, e, kurioms atitinkamai susiklošys būtų buvę galima išvengti aukų ir e, atitinkamų nuostolių. Todėl norėčiau formaliai dabar pateikti tinkamą pasiūlymą, atlikti e, arba užsakyti Europos Sąjungos vardu tokį įvertinimą. Darfūro konflikto pasiekmių pirmininkė. Norėjau tik tai vieną sakinį pridurti. Šiandien buvau susi... E, tiksliau užsiminiau apie memorialo organizacijos e, atstovų nužudimą Ingušijoje. Mes turime jau šiandien reaguoti situaciją Ingušijoje, nes rytoj ta situacija gali tapti nebevaldoma. Tačiau galbūt šio klausimo galėsime padiskutuoti šiek tiek vėliau. Dabar ponas Prodis. Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė e, Hammerschild. Pone Arno, taip pat noriu padėkoti už jų įžanginius pasisakymus. Aš esu naujas šio pakomitečio narys. Galbūt e, esu per daug naivus, tačiau man susidaro įspūdis, kad e, labai dažnai pasisakymai apie žmogaus teisų situacija dažniausiai yra nukreipti į e, tam tikrus lygos kabutėse simptomus, o ne į jos priežastis. Iš kur mes kalbame apie visai kitokius dalykus, nei tie, kurie pasitaiko kasdieninėje politikoje arba e, realioje politikoje tikrųjų reikia kalbėti apie tai, kad į tam tikras sudėtingas specifinius situacijas patekę žmonės pirmiausiai bando aiškintis priežastis, dėl kurių į tas situacijas pateko. Ir labai dažnai mes susidurime su tokiomis situacijomis, kuomet kalba eina apie valdžios išlaikymą, apie tai, kad nepakanka pasaulio gyventojams gamtinių išteklių ir e, nemaža dalis pasaulio valstybių siekia žudbūt gauti prieigą prie tų gamtinių išteklių ir to siekdami teikia paramą kiekvienų kitų šalių autoritarinėms vyriausybėms. Taigi aš išvelgiu labai aiškia sąsaja tarp autoritarinių vyriausybių egzistavimo ir uh, gamtinių išteklių valdymo. Todėl mums reikia atlikti išsame analizę, siekiant išsiaiškinti šias sąsajas kaip įmanoma smulkiau, siekiant ne tik amortizuoti žmogaus teisų pažeidimų pasiekmes, tačiau apskritai e, pakeisti dabar esančią situaciją. Mes privalome užtikrinti e, ne vien tik tai taikę tarpusavio santykių raidą, tačiau taip pat ir spręsti prieigos prie gamtinių išteklių klausimus ir problemas. Kaip pavyzdį galima pateikti Sudano ir Darfūro situaciją. Tačiau e, tokių sąsajų galime išvelgti ir kitur. Mes privalome siekti atsispirti pagundai elgtis ciniškai, taip kaip elgesi šiuo metu nemažai valstybių, kurios tiesiog užmerkia akis, nori nesikišti į kitų valstybių vidaus reikalus. Tačiau tai yra tik tai prielaidą tam, kad e, jos ir toliau gautų prieigas prie tose valstybėse, kurios pažeidžia žmogaus teisės esančių gamtinių išteklių. Jums svarbu yra kovoti su šios situacijos priežastimi, o ne vien tik tai su simptomais. Pirmininkė. Aišku, žmogaus teisų klausimai ir jų sąsaja su siekiais užvaldyti gamtinius išteklius yra svarbus dalykas ir mes turėtume tai apsvarstyti. Dar yra du norintieji pasisakyti ir siūlyčiau apsiriboti tais dviem būsimais pasisakymais, kad galėtume dar apsvarsyti kitus du mūsų darbo atvarkės klausimus, tai yra santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip pat žmogaus ir keitimasis nuomonėmis dar. Ponas Dyva dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, žmogaus teisės, žmogaus orumo gynimas sudaro labai matomai gerą dalį Švedijos pirmininkavimo programos ir tai malonu. Ir tikrai norėčiau pasveikinti jūs atkreipiant dėmesį į šį dalyką. Tačiau mes kaip pakomitetis, ponė pirmininkė, turime pripažinti, kad mes iš tiesų neturime galimybės pasinaudoti brandoliniu ginklu, povandeniniais laivais ar kitais ginklais. Bet mes turime kitą labai galingą ginklą, tai yra žodį, sakytinį žodį. Mes galime kalbėti apie tai visą pasaulio formuose. Aš jau galima daug kalbėti apie tai, ką reikia padaryti, kaip reikia padaryti ir kokiu veiksmu reikia imtis, kad tarptautinė bendruomenė matytų, kokiu žingsniu imamės, kad netaptume pajokos objektų. Jūs žinote, kad labai lengva tapti pajokos objektu, kol ypač dabar, kol nebus pakeistos jungtinių tautų tam tikros taisyklės. Mesgi mūsų pakomitėtis, aš manau, turėtų kalbėti tarptautinėje arenoje taip, kad mus gerbtų. O tai reiškia, kad mums reikia nemažai analizų atlikti ir pažiūrėti, kaip veikia tarptautinė teisė, be kitė ko, tai yra pats svarbiausias dalykas. Kodėl aš apie tai kalbu? Jūs gavote mano parašytą laišką šiuo klausimu Ir kalbu šiuo klausimu dar ir dėl to, kad Švedija savo pirmininkavimo laikotarpį žmogaus teisės klausimus nori e, susijęti su tam tikru kontekstu. Bet pagalvokime apie tokį dalyką. Galbūt studentai Malmo Švedijos mieste ar kur nors kitur Upsaloje. Nėra sąmoningai ir jie pradės šaudyti žmonės. Kas tada? Taip, jungtinė stautos e, tikriausiai turėtų svarstyti, jeigu švedijos studentai griebtųsi ginklo ir šaudytų savo visuomenės narius. Bet ar mes turime teisę labai rimtai kištis? Ko gero, ne. Mes turime atkreipti dėmesį į du tokius dalykus. Yra žmogaus teisės apskritai ir yra žmogaus teisės tarptautinio konteksto, tarptautinės teisės pošiūrų. Ir čia reikia prisiminti pasirašytus tarptautinius dokumentus. Pavyzdžiui, Šrilankos klausimas. Žinote, kad Šrilanka egzistuoja per porą tūkstančių metų jinai visada buvo pakankamai unitarinė valstybė. Aišku, buvo laikotarpis, kada jinai priklausė Britanijos karūnai. Ir netiek daug š, laiko Šrilanka buvo demokratina. Taip pat um, Šrilankoje, kaip jūs žinote, yra balsavimo teisė. Ir ką aš bandau pasakyti tuo? Visi tie, kurie kritikuoja žmogaus teisės Šrilankoje, dėja labai menkai išmano Šrilankos istoriją. Mes kaip pakomitėtis turėtume, analizuodami šį klausimą, gerbti ir tarptautinę teisę. O kokiagi iš tiesų padėti Šri Lankoje? Yra trys tautybės gyvenančios Šri Lankoje, kurios gyvena jau tūkstančius metų. Milijonas jų yra šiaurėje vienos grupės atstovai, kiti gyvena pietuose, tai yra skirtingos bendruomenės ir jeigu LTT užmužė daugiau tamilų negu, negu sichų, Ir singalų. Kyla iš karto nepasitenkinimas. Ir mes įmamės svarstyti šį klausimą menkai išmanydami Šrilankos specifiką. Aš manau, mes neturėtume taip elgtis ateityje. Mums reikia atsisakyti tokios įdingos praktikos, kada mes kalbame apie dalykus, nelabai, kuriuos nelabai gerai išmanome. Nes galiausiai padarysime žalą patį savo. Bedėje tokia yra susikloščiusi praktika. Ačiū, ponė Dyva. įtaka ir žinios nebejotinai yra mūsų pakomitečio duona. Ir manau, kad prie padėties Šrilankoje mes dar grįšime. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Lochbiller. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Arno už e, kvietimą dalyvauti konferencijoje migracijos ir prieglapšio teikimo klausimais. Mes mielai jo pasinaudosime. Noriu paklausti, kiek jūs bendradarbiaujate su tarptautiniu baudžiamoju teismu žmogaus teisų klausimais ir kaip vertinate pasiūlymą e, kitoje e, Europos komisijos sudėtie numatyti atinkamą postą žmogaus teisų komisarui ar komisariai. Ačiū, kad taip trumpai kalbėjote ir uždavėte labai aišku klausimą. Manau, kad mes dar grįžime prie šio klausimo. Ir dabar norėčiau suteikti žodį daktariai Kenkai. ir jūs galite kalbėti trumpai arba ilgai, kiek jums reikalinga. Taigi, pirmiausia, žodis daktariai Kionkai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, kaip sekdama ką tik kalbėjusio parlamento nario pavyzdžių. Na, pirmiausia, norėčiau, aišku, padėkoti pakomitečiui, kad pakvietė mane ir palinkėti visako geriausio jo jam darbe per šią kadenciją. Norėčiau grįžti prie tų trijų klausimų, kurie buvo iškelti anksčiau šiandien ir papildyti tai, ką sakė pirmininkaujančios valstybės atstovė ir komisijos atstovė. Pirmiausia, dėl įvairių konvencijų ratifikavimo. Visiškai pritariu tam, kad KOHOM komitetas ir a, žmogaus teisų klausimai, visi šie dalykai e, šiuose srityse valstybės narės turėtų veikti kaip galima efektyviau kad būtų užtikrinta mūsų gera reputacija santykiuose su trečiosiomis šalimis, nes labai dažnai iš tiesų mes turime vertinti, plėtodami santykius trečiųjų šalių padėtį. Dabar dėl Guantanamo įkalinimo sulaikymo centro uždarimo. Vienas iš dalykų yra tas, kad buvo iškeltas šiame kontekste teisinio pagrindo klausimas. Kokiu teisiniu pagrindu e, veikia Kvantanamo sulaikymo centras? Žinote, kad jis funkcionuoja nuo 2004 metų ir mes e, jungtinių valstybių klausime, kėlėme šį klausimą nuo 2004 metų. 2006 metais. Jis buvo iškeltas teisės patarėjų lygmenių, kai vyko susitikimas su a, Amerikos teisingumo departamentu. Ir mes iš tiesų sveikiname naujo prezidento pastangas likviduoti centrą Dar vienas dalykas, kad naujoji administracija ir jos planas bei dekretas uždaryti Guantanamo sulaikymo centrą susilaukia ES teigiamos reakcijos. Mes galime tik pagirti Obamos administraciją už tai. Bet taip pat mes Manome, kad nepakanka žodžių, reikalingi ir darbai. Ir todėl iš savo pusės rengėme bendrą deklaraciją, apie kurią pirmininkaujantį valstybę jau kalbėjo ir kurioje kalbama apie ES galimą pagalbą jungtinėms valstijoms. Taigi, kai kalbame apie mūsų pagalbą jungtinėms Amerikoms valstijoms, tai mes esame pasirengę tą padaryti, bet Tai yra tam tikros sąlygos. Junktinės Amerikos valstijos turi pačios iš Guantanamo sulaikymo centro įsileisti sulaikytuosius. Ir kitas dalykas, kad turėtų būti atlikta išsami politinė peržiūra, kad būtų galima vertinti su žmogaus teisėmis susijusias problemas, tam, kad ateityje jų būtų išvengta. Taigi, mūsų galva, pirmiausia, Junktinės Amerikos valstijos turi pasirūpinti centro uždarimu. Ir turiu pasakyti, kad jeigu nebus iš esmės pakeista strategiją kovos su terorizmu šioje srityje. Tai Guantanamo sulaikymo centro uždarimas pats savaime neduos jokios naudos. Bet šį klausimą mes ketiname nuolatos kelti žmogaus teisų kontekste, kai tik svarstysime, susitiksime su amerikiečiais. Dabar ES ir Kinijos reikalai. Nebejotinai, kad dialogas su Kinė vyksta ir mes stengiame žmogus teisų klausimus kelti kaip galima dažniau. Nuo to laiko, kai prasidėjo šis dialogas su Kinio, tai įvyko prieš 14 metų, jį papildė įvairūs kiti klausimai, atsirado diskusijos susijusios su kitų sričių klausimais, taigi vienose sritise pasistumėta toliau, kitose trypčiojama vietoje Dabar yra svarstoma 13, 14 ar 15 klausimų. Kalbant apie mūsų santykių įvertinimą ir padėties Kinijoje įvertinimą, tai nebejotinai pirmiausia mes tą vertinimą atliekame tam, kad galėtume pasimokyti, pasižiūrėti, ką pavyko padaryti ir ateityje tada galima būtų pereiti į kitą pakopą. Taigi Kinijos santykiai bus tarsi, na sakysime, lakmuso popierėlis šiuo atveju viso peržiūros mechanizmo kontekste. Taigi tiek, ponė pirmininkė, ačiū. Ačiū labai, daktarai Kionkai. Na ir manau, kad Dabar ponė Hammerschild galime pasakyti, kad tikrai daug kas pakomentavo jūsų e, pasisakymą ir dabar, manau, atėjo eilė jums vėl pasisakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu trumpai pakomentuoti pagrindinius dalykus, klausimus, kurie buvo iškelti pastarajame klausimų raunde. E, Na, pasistengsiu glaustai atsakyti į klausimus. Keli parlamentarai kėlė e, klausimą susiję su, susijusi su, sang, su veiksmų derinimu, būtent e, nacionalinių veiksmų ir tarptautinių veiksmų derinimu, taip pat mūsų veiksmų derinimu įvairiuose tarptautiniuose forumuose. Ir čia norėčiau keletą dalykų pasakyti. Pirmiausia, ES valstybės narės yra ir Europos tarybos narės. Taip pat yra ir kitų sutarties mechanizmų e, elementai susijusių dirbančių žmogus teisų srityje ir aš manau, kad mūsų dialogai ir patirties keitimasis žmogaus teisų srityje, kur mūsų na, partneriai vėlgi kelia klausimus mums. Ir tai yra visų tų dialogų dalis. Na, o mes, aš manau, galime skaidriau pristatyti savo darbus, pagerinti žmogaus teisų pagarbą Europos Sąjungoje ir aš galiu pateikti konkretų pavyzdį. Europos Sąjungos pasiūlymas po Mhm. atitinkamos konferencijos, būtent ką valstybės narės yra nuveikusios šiuo klausimu. Keli parlamentarai taip pat kėlė klausimus susijusius su integravimu. Žmogaus teisų integravimu į vairias politikos rytis. Mes suprantame, kad tai nėra lengvas uždavinys, tačiau tai yra tas, tas klausimas, kurį norime išspręsti ir aktyviai norime spręsti jį ir politiniu, ir praktiniu lygmenimis. Uh, galbūt, na, su tuo susiję yra tam tikri pasirinkimai ir turime nemažai priemonių, instrumentų, kuriomis galime pasinaudoti ir aš manau, kad yra konkrečių būdų, kaip būtų galima tą padaryti. Ir pakomentuosiu tai, ką sakė ponas Hauitas dėl to, kaip mes dirbame kohom e, komitete. Būtent ne vien tik tai šis komitetas dirba žmogaus teisų srityje, mes labai artimai bendradabiavome su atitinkamais padaliniais e, įvairiose geografinėse vietovėse, spręsdami bendrus aktualius klausimus, įvertindami vienos ar kitos valstybės padėtį situaciją. Taip pat turiu paminėti, kad mūsų misija čia leidžia mums geriau, greičiau keistis informaciją, ne vien tik tai KOHOM e, komiteto rėmuose, bet ir kituose dariniuose Saugumo taryba taip pat e, keičiasi informacija žmogaus teisų klausimais. Ponas Prodi, e, Prodis iškėlė pagrindinį e, priežasčių klausimą ir aš manau, kad tai yra susijęs su tuo, kad reikia pagerinti santykius tarp žmogaus teisų srities ir vystimosi srities. Na, iš dalies kaip ir reikia numatyti ilgalaikius darbus ir taip pat vystimosi politikoje atspindėti žmogaus teisų klausimus. Taip pat, aišku, reikia ir gerinti gebėjimus tam tikrais atvejais. Taip pat konkretus klausimas man buvo užduotas dėl Darfūro regiono. Ir kalbant apie ES politiką, turiu pasakyti, kad žmogaus teisų padėtis Darfūro regione uh, yra labai aiškiai e, pakomentuota ES, mūsų pozicija yra labai aiškiai, yra nemažai mechanizmų, veikiančių mechanizmų, kurių pagalba galima įvertinti tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimų e, situacijas, atvejus, žmogaus teisų pažeidimų atvejus. Pirmiausia, tai yra, aišku, tartautinis baudžiamasis teismas, e, vienas iš tokių organų. Taip pat yra žmogaus teisų mechanizmų kurie turi įgaliojimus įvertinti žmogaus teisų padėtį Sudane, kas yra labai aktualu. Ir taip pat, aišku, ES yra labai aiški rėmėja žmogaus teisų tarybos, e, skiriant žmogaus teisų tarybai atitinkamus įgaliojimus šioje srityje. Ir mes, žinoma, ir toliau kelsime žmogaus teisų pagarbos ir humanitarnės teisės normų laikymosi klausimus, atskaitomybės, e, atskaitomybės klausimus už tokių normų, tokių e, teisės, teisės normų pažeidimus. Taip pat buvo užduotas konkretus klausimas dėl bendradarbiavimo su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Čia vėlgi yra tas klausimas, kurį ES svarsto pasauliniu mastu, sprendžia pasauliniu mastu. Pirmiausia, labai aktyviai bando ratifi... raginti Romos statuto ratifikavimą. Ir labai daug dabar valstybių yra pasirašiusios statutą, taip pat mes e, siekiame bendradarbiavimo su teismu ir ES nuolatos remia tarptautinio baudžiamojo teismo darbą kaip nepriklausomo teismo darbą. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau galbūt grįžti prie įžanginių savo pastabų ir pakomentuoti Lisabono sutarties klausimą, ką darė ir mano premjeras Liepos mėnesį atvykęs į Europos parlamentą. Kalbant apie ES perspektyvas ateityje, mūsų pirmininkavimo laikotarpiu, kai iš tiesų bus sprendžiamos įvairios institucinės problemos. Taigi, ponė pirmininkė, baigsiu baigdama norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti už galimybę atvykti į šį pakomitetį ir pristatyti Švedijos pirmininkavimo programą žmogaus teisų srityje. Taip pat pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta, mes um, mielai laukiame bendradarbiavimo su pakomitečiu ir jumis, pirmininkė, sprendžiant tuos klausimus, kurie šiandien buvo iškelti. Ir um, sprendžiant iššūkius ateityje, kurie matyt mums teks rūdienį žmogaus teisės rytyje. Dėkoju. Dėkoju poniai Hammerschild. Labai džiaugiuosi, kad jūs tiek daug laiko mums skyrėte šiandieną. Dėkoju ir komisijos atstoviai, taip pat vyriausiojo galiotinio asmeniai atstoviai. Tiesiog mes e, rodome, kad vieni kitų atžvilgių esame nusiteikę lojaliai, solidariai. Ir manau, kad tai yra puikus pagrindas mūsų darbui ateičiai. Dar viena tema, kurią norėčiau pristatyti. Labai svarbu reguliariai kalbėtis su nevyriausybinio organizacijų tinklu Europos veikiančio Europos Sąjungoje šiame, ši, šį tinklą vienyje, šis tinklas vienyje 38 organizacijas. Na ir šiandieną turime Nikola Rožį, Romos klubo atstovą. Taip pat tarptautinė, Tarptautinės žmogaus teisų federacijos atstovą ir koordinatorių santykiams su Europos parlamentu Taigi dabar žodį ir suteiksiu Nikola Ružy. Taip, prašome ateiti arčiau į salės priekį, nes čia priekyje dar yra laisvų vietų. you, Madam Chair. Yes, Mr. Uri. Well, thank you for this opportunity, which is... Uh, uh... Dėkoju už mums labai svarbę suteiktą galimybę pristatyti perspektyvas. Ta iniciatyva buvo pradėta prieš keletą metų, būtent vesti dialogą tarp e, nevyriausybinio organizacijų asociacijos ir e, Europos parlamento. Labai džiaugiamės ponios Kionka išsakytais komentarais, ponios Arno Hamešet išsakytais komentarais dėl pilietinės visuomenės vaidmens. Apie tai mes dabar ir kalbėsime. Ir aš pirmiausia tokią trumpą įžangą e, pasakysiu, o po to perduosiu žodį kolegoms, kurie pateiks labai konkrečius pasiūlymus, kaip būtų galima dirbti su e, žmogaus teisų pakomitetu teisų pakomitečių Europos parlamente. Na ir pirmiausia, prisistatysiu, tiesiog pasakysiu, ką mes veikiame. Esame daugiau kaip 40 nevyriausybinio organizacijų grup, grupė veikiančių ES žmogaus teisų konfliktų prevencijos srityje. Mes skatiname ES propaguoti visas, Europos Sąjungo, e, visas žmogaus, teisų teises, e, žmogaus teises, kurios yra nustaty, numatytos visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje, taip pat santykiuose su trečiosiomis valstybėmis. Mūsų grupė akcentuoja demokratijos ir žmogaus teisų klausimą, pripažys, pripažindama tai, ką daro Europos Sąjunga šioje srityje, kas yra labai svarbu e, propaguojant, puoselėjant demokratiją Taigi, kodėl mūsų darbas svarbus jūsų veiksmams, jūsų darbo žmogaus teisų prievolės yra nustatytos ES sutartyse, yra taip pat tam tikri prie, instrumentai, priemonės, kurios yra e, parengtos žmogaus teisų srityje, kurios buvo minėtos anksčiau. Europos parlamentas, naujasis Europos parlamentas turėtų raginti ES nuveikti daugiau įgyvendinant žmogaus teisės žmogaus teisų priemonių poveikis nėra tinkamai įvertintas ir kartais atrodo, kad tai jau yra savaiminis tikslas, o ne priemonė tam tikriems pokyčiams įgyvendinti. Žmogaus teisų propagavimo mechanizmai išorės santykiuose ne visuomet atitinka žmogaus teisų apsaugos standartus arba jų trūksta ES. Naujasis Europos parlamentas turi imtis trijų veiksmų. Pirmiausia, turi užtikrinti didesnį testinumą, e, žmogaus teisų e, įgyvendinimo testinumą įvairiose srityse, taip pat didesnį, didesnę atskaitomybę e, įgyvendinant įsipareigojimus šioje srityje, taip pat reikalinga veiksmingesnė diplomatija, tam, kad ES kaip pasaulinė jėga galėtų šioje srityje nuveikti daugiau. Taigi, koks jūsų darbas būtų šiame kontekste. Pirmiausia, jūs esate labai svarbi varomoji jėga, priimant sprendimus visose srityse. Taigi, jūs turite pasirūpinti, kad žmogaus teisės būtų įtrauktos į visas Europos parlamento mm, veiklos sritis. Ir ateinančiais metais yra numatytos kelios iniciatyvos, kurios leistų Europos parlamentui labiau įsilieti į žmogaus teisų apsaugos darbus. Pirmiausia, išorės uh, um, santykių priemonės, taip pat konsensusas dėl um, demokratijos žmogau, e, išorės veiksmuose, taip pat nauja, naujas komitetas, um, kuris būtų atsakingas į atitinkamus atitinkamas rytis įsigaliojus naujai sutarčiai. Taigi, kaip būtų galima tą padaryti, mes mielai būtumėme jūsų partneriais, dalintis informaciją apie demokratiją, žmogaus teisės ir taip pat galėtumėme jums teikti paramą rengiant įvairius renginius e, šioje srityje. Taip pat mūsų grupė galėtų būti įtraukta į vairias politikos priemonės, kurios skirto žmogaus teisų įgyvendinimui, taip pat įvairias delegacijas ir e, kitus darinius. Dabar žodį suteiksiu savo, kolega, žodį suteiksiu savo kolegai, kuris pateiks daugiau informacijos apie tai, kaip mes galėtumėme dirbti kartu ateityje. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju Nikole. Mūsų tinklo nariai artimai bendradarbiauja su Europos parlamento pak, žmogaus teisė pakomitečių kitais komitetais ir remiantis tą pozityvę bendradarbiavimo saveikumo patirtimi, taip pat įvertinant ir darbus ateityje, mes norime trumpai pristatyti savo pagrindinius prioritetus, lūkesčius ir rekomendacijas. Taip pat nes nėra parengtas žmogaus teisų demokratijos manifestas, kuris buvo paskelbtas prieš, prieš birželio mėnesio rinkimus, taigi visi parlamentarai tikriausiai susipažinę su šiuo dokumentu. Ir na, praeitais metais mes pamatėme, kad vyksta politiniai įvykiai žmogaus teisų srityje. Pirmiausia, kuriant konkrečias žmogaus teisų priemonės, tokias priemonės kaip kad žmogaus teisų dialogai, konsultacijos, ES gairės dėl žmogaus teisų, taip pat žmogaus teisų padaliniai, skyriai tam tikrose skyriuose dėl įgyvendinimo planų, taip pat žmogaus teisų pakomitečio darbas. Tačiau matome, kad perdėm dažnai žmogaus e, teisų priemonių poveikis yra ribotas dėl to, kad trūksta politinės valios, politinės paramos, nėra derinami veiksmai, trūksta integravimo, tų elementų integravimo išorės veiksmus. Na ir dabar pagrindinis uždavinys mums yra gerbti žmogaus teisės, integruoti uh, E, jas į visas ES veiklos rytis tiek vidaus, tiek išorės rytyje. Taip pat reikalinga siekti, kad žmogaus teisės nebūtų izoliuotos vertikaliu ir horizontaliu pagrindu. Žmogus teisės yra izoliuotos tuo met, kai jos nėra paremtos stipria bendra ES valstybių narių pozicija, visų ES institucijų bendra pozicija. Horizontaliuoju pagrindu žmogaus teisės tampa izoliuotos tuo met, kai jos nėra integruojamos, kai jos nėra gerbiamos viduje ir išorėje ir visuose ES išorės veiksmų srityse. Kalba eina apie švietimą, vystimosi politiką, migracijos politiką, kovą su terorizmu ir kitas sritis. Taigi, mes norėtumėme, kad būtų atsižvelgta į du rekomend... konkrečias rekomendacijas tam, kad būtų išspręstos problemos dėl politinės paramos ir žmogaus teisų integravimo. Pirmiausia, dėl politinės paramos. Uh, Mes e, štai ką siūlome. Reikia tęsti ir stiprinti pastangas, kuriant didesnę politinę e, paramą ir politinį dialogą saveikumą tarp įvairių institucijų, ES valstybių narių, žmogaus teisų gynėjų, nevyriausybinio organizacijų, taip pat jungtinių tautų, e, nepriklausomų ekspertų, diplomatų ir panašiai. Aš akcentuoju žmogaus teisų gynėjus ir nepriklausomus ekspertus, žmogaus teisų ekspertus. Tai leistų mums nuolatos palaikyti ryšius, nu, nu, nuolatos sekti žmogaus teisų padėtį atitinkamuose regionuose ir leistų užtikrinti ES institucijų sprendimų testinumą Na ir yra Afrikos tautų žmogaus teisų komitetas. Taigi reikia įvertinti tų nepriklausomų institucijų nepriklausomą nuomonę. Ir tokiu būdu būtų užmėgstas demokratinis ir politinis dialogas. Mes norime, kad tas dialogas vyktų ir aš minėjau tuos partnerius, kurie turi būti įtraukti įvairių komitetų, e, žmogaus teisų organizacijų, valstybių narių atstovas, atstovų, taip pat komisijos atstovų darbas. E, kaip turėtų vykti tas dialogas, tas bendradarbiavimas? Jis turėtų vykti prieš pagrindinius susitikimus su trečiosiamis valstybėmis, prieš žmogaus teisų dialogus ir kaiminystės politikos bendradarbiavimo tarybas, pakomitečius žmogaus teisų klausimų, prieš tai, kai tie sprendimai jau atneša realių rezultatų atitinkamose vietovėse. Taip pat turi tokies, toks dialogas vykti, kai yra vedamas priekybos susitarimo dialogas ir panašiai. Taip pat toks na, bendradarbiavimas gali vykti keliomis fazėmis. Pirmiausia, turi būti žmogaus teisų priemonių peržiūra, įvertinimas įvairių gairių, finansinių priemonių, sankcijų, politikos ir taip toliau. Taip pat toks bendradarbiavimas turi vykti prieš Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijas taip pat tokie veiksmai turi būti vykdomi, kai iškyla kokia tai krizinė situacija. Ir toks politinis aktyvus dialogas galėtų sustiprinti politinį visų ES partnerių aktyvumą. Ir mes manome, kad kuo įvairesni partneriai bus įtraukti į tą politinį dialogą, tuo didesnė bus e, diskusijų sprendimų kokybė. Ir ES e, institucijų, taip pat vietos e, žmogaus teisų gynėjų įtraukimas į sprendimų prieimimo procesą duotų geresnių rezultatų ir tuomet nevyriausybinės organizacijos gal, galėtų sakyti joms rūpimus klausimus, jos galėtų būti įtraukiamos į sprendimų prieimimą ir taip pat galiausiai e, tai padidintų visuomenės ir žiniasklaidos susidomėjimą. Dar kitos mūsų rekomendacijos yra susijusios su konkrečiais veiksmais, kaip būtų galima integruoti žmogaus teisų klausimą į visus ES išorės veiksmus. Pirmas konkretus pasiūlymas yra štai koks - pabandyti įtraukti ir mūsų partnerius į kitų Europos parlamento komitetų darbą, taip pat į delegacijų į trečiasias valstybės darbą. Reikalinga taip pat įtraukti partnerius į, ir į bendras parlamentinės asamblėjas, tam, kad kiti komitetai ir parlamento delegacijos svarstytų pagrindinius svarbiausius klausimus. Dar viena rekomendacija - padidinti bendrų susitikimų, nuo, keitimuosi nuomonėmis. E, keitimo nuomonėmis e, susitikimus tam, kad būtų e, susitikimai e, skirti moterų, vaikų teisėms ir panašiai. Ir tų bendrų posėdžių metu žmogaus teisų klausimas būtų integruojamas į priekybos politiką ir kitas įvairias sritis. Taip pat akcentuoju, kad labai svarbu renkti bendrus posėdžius su piliečių laisvių komitetu, tam, kad būtų žmogaus, pagarba žmogaus teisų klausimui sujungta kartu su e, priekybos politika, vystimosi politika, nes reikalinga, kad pagarba žmogaus teisėms, atskaitomybė taptų labai svarbiais elementais derantys su trečiosiomis valstybėmis dėl priekybos. Nes e, negalime vesti dėrybų konsultacijų dabar su Rusija efektyviai, kol nežinome ir negalime daug ką pasakyti apie žmogaus teisų pagarbą ir kitus dalykus ES. Taip pat reikalingi e, konkrečios ataskaitos e, įvairiomis temomis, e, kova su terorizmu, kaip pagarba žmogaus teisėms atsispindi tose išorės veiksmuose ar vidaus veiksmuose. Dar viena rekomendacija. E, užtikrinti vertikalę integraciją Europos parlamente, tam, kad na, būtų galima, jeigu reikia, jeigu reikia įtrauktas ir e, Europos parlamento pirmininkas, AFET komiteto pirmininkas, tam, kad Europos parlamento darbo tvarkėje nuolatos atsispindėtų konkretus pasiūlymai dėl veiksmų, deklaracijų, pozicijų žmogaus teisų srityje. Dėkoju dar kartą už galimybę Na, aš labai trumpai pristačiau mūsų pasiūlymus, rekomendacijas. Tai yra 38 nevyriausinių organizacijų bendri pasiūlymai ir dar trys e, mūsų tinklo nariai pakalbės apie konkrečias e, temas e, situaciją tam tikrose šalise. Lina Alkūra, Junktinių tautų žmogus teisų tinklo atstovė. Kalbės apie Viduržėmio jūros regioną. Thank you. Uh, so, uh, the Euro-Mediterranean Human Rights Europos Sąjungos ir viduržėmio jūros tinklas, tai yra HRDN uh, tinklo sudėtinė dalis ir šio tinklo nariai uh, veikia vadovaudamėsi įvairiomis tarptautinėmis sutartimis ir kitais sustarimais. 95 metais buvo pradėtas šis bendradarbiavimas ir pagrindinis jo tikslas arba vienas iš pagrindinių buvo e, saugumo ir e, stabilumo dialogas remiantis demokratijos ir žmogaus teisų principais. 2005 metais, kuomet Barcelonoje Europos ir viduržymė jūros bendradarbiavimo ir partnerystės e, dešimtmečio renginiai buvo susitarta e, siekti bet kokių diskriminacijos apraiškų panaikinimo, moterų teisų stiprinimo ir 2006 metais Stambule vyko ministerijų lygio konferencija, kurioje buvo pasiektas atitinkamas sustarimas e, Europos ir viduržymėros patnysės kontekste siekiant e, saugoti moterų teisės. Taip pat buvo Barcelona pirmą kartą susitarta dėl atitinkamo mechanizmo e, ir kriterijų moterų teisėms apsaugoti 35 šio sustarimo dalyviai pasirašė atitinkamus dokumentus ir taip pat buvo priimtas atitinkamas Stambulo veiksmų planas, kuris e, turi būti gyvenintas nuo 2006 iki 2010 metų. Šiuo metu vyksta ministerijų lygmenių atitinkami susitikimai e, iki lapkričio mėnesio e, Maroke bus tariamas ministerijų lygmenį apie tai, kaip įgyveninti Stambulo planą. Du 2006 metais buvo kalbama apie tai, kad atitinkamos iniciatyvos viduržmėros partnerystės kontekste siekiant moterų teisės pagerinti vyksta pakankamai e, lietai, tiksliau jų įgyvendinimas, tačiau e, konkrečiai nebuvo paminėta, kas yra e, blogai, buvo tik tai paminėta, kad atskirose valstybėse narėse yra tam tikrų problemų susijusių su moterų teisėmis dėl kultūrinių, religinių ir e, kitokių priežasčių. Moterų teisės ir lyčių lygybė dėje šie klausimai nesusilaukia pakankamo dėmesio tarp politinių partnerių Europos viduržymėros partnerystės kontekste. Pranešime apie viduržymio jūros regiono moterų situaciją buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad nepakankamai e, skiriama dėmesio moterų padėčiai viduržėmio jūros regione. Taip pat buvo bandama e, kaiminystės politikos kontekste gerinti moterų padėtį, dėje šios pastangos taip pat neatnešė atitinkamų vaisių. Mano minėti veiksmų planai nėra teisiškai privalomi ir priklauso tik tai nuo atitinkamų valstybių politinės valios jų įgyvendinimas. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją, e, kėdama dėmesį į tai, kad e, komiteto nariai palieka salę ir e, jeigu mes norime kad vyktų tam tikra diskusija, tai ir jie dalyvautų parlamento nariai, tai prašome jūsų kalbėti kaip įmanoma trumpiau, nes priešingų atveju paprasčiausiai nebeliks laiko diskusijai, o galbūt per kitą posėdį mes skirsime jūsų įžanginiam pasisakymui daugiau laiko. Pirmininkė atkreipė dėmesį į šią aplinkybę, kadangi laiko paprasčiausiai trūksta. Taigi, norėjau pasakyti, kad 2006 metais vyko atitinkamas ministerijų lygio susitikimas, o dabar 2009 metais bus peržiūrėtas ministerijų lygmenių Stambulo veiksmų planas ir e, e, Euromedo parlamentinė asamblėje bei Europos parlamentas e, galėtų pasistengti daryti įtaką šiam ministerijų lygio susitikimui, kadangi Stambulo veiksmų planas buvo pakankamai silpnas ir mes tikimės paramos iš Europos parlamento ir siekiant geriau pasirengti ministeriniam e, susitikimui, tam, kad būtų parengtas uh, geresnis dokumentas, siekiantis labiau apsaugoti moterų teisės, kuriame būtų įvardinti aiškus specifiniai tikslai, nurodyti atitinkami e, kriterijai ir e, numatytas e, tolesnių veiksmų mechanizmas. Mes esame parengę tinkamą šešėlinį prane, pranešimą rengdamėsi šią ministerijų lygmens susitikimui ir esame numatę atitinkamas specifines rekomendacijas. Ir tas pranešimas mūsų parengtas yra už šios salės durų. Pirmininkė, aš dabar prašau kalbėti dviejų likusių kalbėtojų, ne ilgiau nei po dvi minutės, prieš ką atvirai reiks laiko diskusijų. Ačiū labai, aš esu Veronika Santagausom ir e, atstovauju Human Rights Watch organizacijai. Norėčiau pakalbėti apie tris valstybės, kurios šiuo metu turėtų būti svarbios ES ir ES parlamentui. Tai yra Rusija, Turkmenistanas ir Uzbekistanas. Kalbant apie Rusiją, mes sveikiname Europos parlamento ir pirmininkaujančios valstybės reakciją į e, Šiaurės Kaukaze esančią vykst, vykstantį žmogaus teisų aktyvistų persekiojimą. Ir iš tikrųjų reikia kalbėti apie tai, kad Čečienė ir apskritai Šiaurės Kaukazai yra smarkiai pažeidžiamas žmogaus teisės. Todėl mes reikalaujame naujų tarptautinių darybų su Rusijos vyriausybė ir naujų pastangų siekiant padaryti galą tokiai nebaudžiamai situacijai, siekiant priversti Rusiją imtis atitinkamų veiksmų ir patraukti atsakomybę nusikaltusius žmogaus teisėms asmenys. Aš manau, kad e, e, siekiant šių tikslų Europos žmogaus teisų teismas turėtų e, greičiau nagrinėti atitinkamus E, ieškinius susijusius su žmogaus teisų pažeidimu Rusijoje. Taip pat e, visais dialogos Rusija lygmenimis žmogaus teisų klausimai turėtų būti teikiamas išskirtinis dėmesys. Europos parlamento žmogaus teisų pakomitėtis taip pat turėtų skirti šiems klausimams pakankamai dėmesio. Dėl Turkmenistano išvės reikalų taryba patvirtino laikinę prekybos sutartį su Turkmenistanu, turint omenyje, kad tai yra viena iš labiausių pasaulyje represinių valstybių. Mus tikrai e, šokiravo e, prekybos sutarties formuluotis, kadangi ten nieko nekalbama apie žmogaus teisų padėtį ir aš manau, kad diskusijose, kurios vyko ypatingai Europos parlamente, e, buvo daug kalbama, kad nereikia pasirašinėti prekybos sutarties atsižvelgiant į žmogaus teisų situacijų. Balandžio mėnesį e, e, buvo pažadėta atkreipti dėmesį į Europos parlamento išreikštą susirūpinimą dėl žmogaus teisų situacijos Turkmenistane, dėl politinių kalinių, dėl e, judėjimo apribojimų, e, taip pat dėl žurnalistų e, įvairių tarptautinių vyriausybinių organizacijų persekiojimą, kaip Human Rights Watch ir kitų, kurie negali patekti į šalį <clears throat> Turkmenistano vyriausybė neleidžia vykdyti jokios žmogaus teisų situacijos stebėsenos ir todėl e, Europos parlamentas e, privalo pareikalauti tinkamų įrodymų, kadangi Turkmenistano vyriausybė pažadėjo daugiau dėmesio skirti žmogaus teisų padėčiai gerinti. Todėl komisija bei e, taryba e, savo ruoštų privalo vykdyti tinkamus pažadus tuos įrodymus išgauti. Manau, kad per artimiausius keletą mėnesių mes privalome šiam klausimui skirti, kaip manau, daugiau dėmesio. E, Uzbekistanas tai yra dar viena valstybė, kurios vyriausybė vykdo nemažai represinių veiksmų žmogaus teisų apsaugos. Kovotų žmogaus teisės atžvilgių ir todėl po Antižano žudinių 2005 metais Uzbekistanui buvo pradėtos taikyti tinkamos ekonominės sankcijos, ar remiantis labai aiškiais žmogaus teisų apsaugos kriterijais, kurių Uzbekistanas nesilaikė. Vienas svarbiausių reikalavimų buvo tų, maždaug tūkstančio politinių kalinių žmogaus teisų aktyvistų paleidimas į laisvę. E, noriu pasakyti, kad žmogaus teisų tiek nacionalinės, tiek tarptautinės organizacijos, taip pat ir Human Rights Watch negali dirbti Uzbekistane. Ir mes šiuo metu e, siekiame, kad ES, e, dalyvaujant taip pat Europos parlamentui, dar kartą įvertintų žmogaus teisų padėti Uzbekistane. Na ir paskutinis kalbėtas taip pat dvi minutės, prašau kalbėti, sako pirmininkė. Okay, uh, for... Ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte mus ir suteikėt galimybę pasisakyti. Aš sutrumpinau savo pasisakymo tekstą, kalbėsiu labai trumpai, dirbu CBM Tai yra organizacija, kuris skatina vystimasi, skatina plėtrą ir mes esame tarptų 38 žmogaus teisės ginančių organizacijų tinklo narių. Norime atkreipti jūsų dėmesį iš tai, kad tai yra e, tarptautinė konvencija dėl neįgalių žmonių teisų. Jūs ją minėjote, jau tiksliau pirmininkaujantį valstybę trumpai labai paminėjo ją. Tai yra konvencija, kuri įsigaliojo praėjusių metų gegužės trečią dieną. Ja yra pasirašusi ir Europos bendryje, tai yra naujovė. Šiokia tokia, nes paprastai tradiciškai valstybės narės pasirašo ir prisijungia bei ratifikuoja tokias tarptautinės konvencijas. O šiuo atveju ne tik valstybės narės, bet taip pat ir Europos sąjunga yra pasirašysioji šalis, todėl manau, jūsų pakomitėtis tikrai turės nuveikti darbą ratifikavimo procese. Ir kai ratifikavimo procesas bus baigtas, o kaip sakė pirmininkaujantį valstybę, tikimasi, kad ratifikavimo procesas procesas Europos lygių bus baigtas dar šiais metais, tai va tada prasidės pats svarbiausias etapas, tai yra tos konvencijos nuostatų įgyvendinimas, nes konvencijos nuostatos labai pažengios, aš smulkiai visų jų nedėstysiu, nes jeigu reikėtų kalbėti apie pačią konvenciją, jos nuostatas, tai tektų organizuoti atskirą konferenciją, nes um, konvencija labai pažangiai reglamentuoja neįgaliųjų žmonių teisės kasdienėme gyvenime visoje Europoje. Iš savo pusės dabar norėčiau tik tai paskatinti jūs labai didžiai susipažinti su konvencija, pagalvoti apie tai, ką ES jau yra nuveikusi šioje srityje ir kokiu veiksmu reikia imtis, kad e, ji visaverčiai įgyvendintų visus konvencijos reikalavimus. Manau, kad tuo tarpu pakaks to, ką pasakiau, o vėliau šiais metais ar kitais metais mes turėsime galimybės plačiau apie tai pakalbėti. Pirmininkė, ačiū visiems pasisakiusiems. Labai dėkingi už pateiktą vertingą informaciją. Nebejotinai mūsų pakomitetis atsižvelgs ir ypač bus atsižvelgta į tai, ką jūs sakėte apie Rusiją, Turkmeniją ir Uzbekistaną lapkričio mėnesį vyks mūsų posėdžiai ir aš pati dalyvausi, o dėl žmonių kenčiančių nuo negalios, tai šis klausimas irgi labai rūpia Europos parlamentui. Deja, sako pirmininkė, mes turime labai nedaug laiko nedaug laiko liko diskusijai. Ir todėl gal apsiribokime strateginiais klausimais, būtent kaip įtraukti žmogaus teisų klausimus į kitas sritis. Aš manau, kad gerų buvo pasteikta pasiūlymų ir mūsų pakomitėtis turėtų išsameu apsvarstyti visą tai. Taigi, pagal mūsų mano sąrašą, aš matau, kad nori pasisakyti ponę Lachpeler. Ačiū. Noriu padėkoti tinklo atstovams už manifestą kurį pateikėte parlamentui 2009 metais. Aš manau, kad jūsų parengtame manifeste yra labai daug vertingų idėjų, kurias realizuojant reikės nema, gerokai pasiraitoti rankovės. Savo dokumente jūs sakote, kad ES turėtų skirti tinkamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų tinkamai atliekamas darbas žmogaus teisų apsaugos rytyje. Aš visiškai su jumis sutinku, nes nebejotinai mūsų galva reikėtų atskiros Europos parlamente struktūros, kuri užsimtų žmogaus teisų klausimais. Aš suprantu, kad dabar neturime daug laiko diskusijai, bet gal jūs man dvi šalių pagrindų galėtumėt pasakyti, ką jūs turit galvoje, kalbėdami apie visiškai atskirą Europos parlamento struktūrą šioj, dirbančią šioje srityje. Toliau, ponas Howitt. Aš kalbėsiu trumpai. Deja, esu priverstas kalbėti trumpai, nes labai ilgai užtruko pasisakymai, mes neturime daug laiko diskusijai, bet manau, kad svarbu pastebėti, jog mūsų pakomitetis labai dėkingas jūsų tinklui už daromą darbą ir tikrai pritarėme daugeliu jūsų minčių. Nebejotinai mes turime ateityje su jumis glaudžiai bendradarbiauti, turiu parengęs visą sąrašą pasiūlymų kuriuo turėtų įgyvendinti mūsų pakometitis, aš manau, mes tikrai galime būti naudingi. O manifesto, dėl manifesto, aišku, galima ir kritikuoti, bet nebejotina viena, kad tie dalykai, kuriuos jūs iškėlėte savo manifeste, nėra nauji. Apie juos buvo kalbėta dar prieš penkerius ar metus ar net anksčiau. Bet Tai nereiškia, kad mes jums nepritarėme. Kitas dalykas, kad nežinia, ar pritars jūsų manifestui taryba. Ir dar viena pastaba dėl manifesto. Manyčiau, kad tie pasiūlymai bei rekomendacijos turėtų būti gyvendintos praktiškai. Ir pirmininkaujantys šalis per savo pirmininkavimą turėtų tardamasi su mumis įgyvendinti tas siūlomas priemonas nebejotinai daug kas priklauso ir nuo busimos sutarties ir ar bus įkurtos tos, strategi, e, tos struktūros, kurios numatytos pagal naują sutartį ir kurias turėtų pasitarnauti mūsų bendram darbui šioje srityje. Galiausiai, jūs nesakėte, bet ankstesnės kadencijos parlamente buvo susikloščiusi tam tikrą praktiką. Būtent šio pakomitečio biuras organizuodavo mažesnės apimties diskusijas, kad pakomitečio nariai galėtų pasikeisti visomis mintimis ir pasiūlymais. Ir manau, kad ta praktika buvo naudinga. Ačiū. Dėkoju ponui Hautui. Mano pasiūlymas štai koks. Dėl to, kaip galėtumėme paskutinės 45 minutės e, išnaudoti šiame posėdėje, siūlau pirmiausia išklausyti įžanginį pasisakymą dėl studijos. Klausimas yra, ta pati, e, klausimas yra tas pats, kurį aptarė ponas Tėry, tai yra žmogus teisų klausimo integravimas į kitas politikos rytis. Taigi dabar iškart tuomet pereinu prie septintojo darbo tvarkės punkto. Mūsų pakomitetis užsakė žmogaus teisų aspekto integravimo į jas išorės santykius tyrimą. Yra du atstovai, profesorius Florence Bena Grumer, kuris yra Venecijos organizacijos e, generalinis sekretorius, kuris anksčiau vadovavo Roberto Šumano institutui Strasbūrė. Taip pat yra profesorius Horst Fischer, kuris yra Venecijos instituto prezidentas. Taip pat jis čia atstovauja kitam mokslinio tyrimų institutui, kuris veikia Briuselėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi šiandien galėdama dalyvauti pakomitečio posėdį ir pristatyti mūsų atliktą studiją. Studiją atliko tarp, universitet, tai yra, tarp universitetinė studija, įvertinanti žmogaus teisų padėtį ir demokratėjimo procesus. Ši organizacija dirba Venecijoje, 22 skirtingi universitetai dalyvauja šio Venecijos instituto darbe ir mes vykdome įvairius, įvairias studijas žmogaus teisų klausimais. Taigi mes sureagavome į parlamento siūlymą atlikti tyrimą ir bandyti įvertinti žmogaus teisų klausimo integravimą į ES išorės santykius ir veiksmus. Mes pasiūlėme na, atlikti tokią studiją kuri buvo 2009 metų gegužės 4 dieną paskelbta ir mūsų instituto įvairūs tyrėjai, mokslininkai dalyvavo rengiant tą studiją. Mes įvertinome eilę dokumentų, kuriuos paskelbė ES institucijos. Taip pat vedėme pokalbius su Europos parlamento nariais ir taip pat kitais ES pareigūnais, nevyriausybinio organizacijų atstovais. Na ir dabar apibendrinsiu mūsų parengtą studiją ir pristatysiu rekomendacijas išplaukiančias iš tos studijos, kurias galime perduoti Europos parlamentui, kaip būtų galima tą žmogaus teisų klausimo integravimą sustiprinti, pagerinti išorės veiksmuose. Pirmasis klausimas štai koks buvo. Ką reiškia žmogaus teisų klausimo integravimas? Na, tas integravimo terminas yra gan sudėtingas. Pavyzdžiui, jo net neįmanoma išversti į prancūzų kalbą. Tai yra kaip ir žmogaus teisų perdavimas, įtraukimas, tačiau tai nėra tas pats. Žmogaus teisų integravimas iš principo reiškia, kad yra diskusijose dėmesio skiriama žmogaus teisų klausimui. Yra akcentuojamas žmogaus teisų klausimas, Jis yra iš diskusijų jis, jis diskusijose yra įtraukiamas į pagrindinę darbo atvarkę. Taigi, na, iš principo tai reiškia, kad tarptautinė organizacija turi turėti strategiją tam, kad žmogaus teisų klausimai tinkamai būtų integruojami į tos organizacijos veiksmus ir politikos sritis. Integravimo klau... tą tikslą įmanoma pasiekti, jeigu organizacija ne vien tik tai propaguoja žmogaus teisės konkrečiose srityse, kurios yra skirtos žmogaus teisėms. Bet kai žmogaus teisės tikrai yra įaudžiamos, įtraukiamos, tampa neatskiriama visos veiklos e, dalimi, kai žmogaus teisų metodai yra tiesiog jau įaugę į tos organizacijos mąstyseną. Na ir pažvelgus į tai, e, kuomet ta, ta savoka buvo sukurta. Tai iš principo yra jungtinių tautų terminas, e, Kofi Ananas e, tuomet pritarė tam terminui, kai jisai pirmininkavo jungtinėms tautos 97 metais. Jis norėjo, kad žmogaus teisų programos būtų sustiprintos, norėjo, kad žmogaus teisų klausimai tinkamai būtų visapusiškai integruojami į visus jungtinių tautų darbus. Ir UNICEF'as būtent buvo ta organizacija, kuri atliko žmogaus teisų klausimo integravimą į jungtinių tautų e, įvairias veiklos sritis. Ir tokiu būdu iš tiesų buvo pradėtas tas žmogaus teisų klausimo integravimas į kitas politikos sritis darbas. Na, ES tą padaryti yra sunkiau nei jungtinėms tautoms, nes jungtinės tautos yra na, ir taikos palaikymo misijų dalis rengia taikos palaikymo misijas. ES yra daugiau ekonominė organizacija. Ir na, ES na, vieningos rinkos kūrimas. Tiesiog tikslai yra šiek tiek kitokie. Tačiau, e, na, pavyko žmogaus teisų klausimą integruoti į transporto, priekybos e, sritis, į kitas sritis. Na ir ES siekis integruoti ES klausimas į kitas rytis reiškia, kad žmogaus teisų klausimai yra sistemingai sprendžiami tuo met, kai yra rengiamos įvairios ES politikos sritys. Nesvarbu, kokia tai būtų sritis, ar išorės santykiai, ar kokia tai kita sritis, vidaus politikos išorės aspektai, pavyzdžiui, imigracija, prieglopšio politika, teisingumas, vidaus reikalai, energetika, na ir įvairios kitos sritis. Europos Sąjunga propagavo žmogaus teisų e, klausimo integravimą. Ir 2007 metų žmogaus teisų ataskaitoje buvo būtent skiriamas didelis dėmesys žmogaus teisų e, klausimo integravimui. Europos parlamentas 7 metų metinėje žmogaus teisų ataskaitoje akcentavo, kaip svarbu sustiprinti bendrą užsienio saugumo politiką. kuriai dažnai kyla pavojai dėl valstybių narių savų interesų ir tiesiog buvo iškeltas prioritetas sustiprinti žmogaus teisės ir bendrą užsienio saugumo politiką. Ir, na, tuos dalykus reikia nuolatos įgyvendinti. Taigi Europos parlamentas iš principo idėjai pritarė visuomet integruoti žmogaus teisų klausimą. Ir aišku, dabar svarbu na, išlaikyti tą pagreitį Ir dabar dar trumpai pakomentuosiu problematiškas sritis. Žmogaus teisų klausimo integravimas į išorės veiksmus na, vyksta, nes ES yra atitinkamos institucijos priemonės, kaip būtų galima tą žmogaus teisų klausimą integruoti į išorės veiksmus. Taigi, tie darbai egzistuoja, Tačiau ES žinoma galėtų nuveikti ir daugiau. Nuo 2001 metų buvo parengta daug svarbių dokumentų, komunikatų, pranešimų, išvadų, kurias paskelbė įvairios ES institucijos. Tiesiog nustatant, bandant apibriežti, ką reiškia žmogaus teisų klausimo integravimas. Taigi, tuose dokumentuose daugiausia dėmesio buvo skiriama antrajam ramšiui, bendrai užsienio saugumo politikai. Ir na, tos institucijos mano, kad tos politikos sritys turėtų būti išplėstos ir turėtų būti laikomasi požiūrio pagristo žmogaus teisėmis įvairiose politikos srityse, skaitant ir antrojo, trečiojo ramšio e, veiksmų, e, politik, politikos sričių išorės veiksmus. Nes antroje, antrame ir trečiame ramšiuose esantios sritys turi ir išorės e, veiksmams aktualius klausimus. Taigi juos visus, juos visus reikia įvertinti ir iš žmogaus teisų perspektyvos. Taigi matėme, kad ES ėmėsi įvairių metodų tam, kad būtų galima integruoti žmogaus teisų sritis. susijusių su konkrečiomis valstybėmis ir žinome, kad trečiosios valstybės na, įsitraukė į tą darbą ir buvo paskelbtos kelios gairės. susijusios su um, kankinimais, mirties bausme, žmogaus teisų gynėjų apsauga. Taigi, e, priekybos susitarimuose atsirado papildomi straipsniai, kurie leidžia ES sustabdyti tų susitarimų galiojimą, jeigu, jeigu trečioji valstybė e, pažeidžia e, žmogaus teisų nuostatas. Taip pat yra GSP susitarimai, taip pat žmogaus teisų demokratijos instrumentai, tai yra politiniai instrumentai, politinės priemonės, kurios leidžia valst... Europos Sąjungai daryti įtaką. Taigi aš manau, kad priemonių pakanka, būdų tą padaryti yra. Ir žinoma, taryba irgi suvaidina svarbų vaidmenį, integruojant žmogus teisų klausimą generalinio sekretoriaus asmenyje ir taip pat žmogaus teisų vyriausiojo galiotinio asmenyje. Taip pat yra COHOM komitetas. Taip pat vyriausiojo galiotinio asmeninė atstovė irgi yra labai svarbi pareigybė. Taigi yra tų struktūrų, žmonių, kurie, kurių pagalba galime koordinuoti žmogaus teisų politiką įvairiuose išorės santykiuose ir ES išorės veiksmuose. Komisija taip pat yra įtraukta į šį procesą. Vyksta bendradarbiavimas su atitinkamomis valstybėmis, yra įvairių regioninės politikos ryčių, kuriuose komisija reguliariai kitoms institucijoms primena, kiek svarbus yra žmogaus teisų integravimas. Na ir Europos parlamentas prisideda prie šio darbo, dalyvauja rinkimų stebėjimo misijose, ir nuolatos akcentuoja, kiek svarbios yra žmogaus teisės. Kasmet rengia ataskaitą apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungoje. Taigi mes suprantame, kiek svarbios yra kiek svarbi Europos, yra Europos parlamento veikla, kadangi tai yra kaip ir na, balsas, Europos balsas, kuris e, suteikia Europos politikai na, legitimumo. Taigi iš tiesų visgi ES gal ir galėtų nuveikti daugiau, ir po pokalbių su įvairiais asmenimis prieš tą tyrimą mes supratome, kad yra nemažai sričių, kur būtų galima pasiekti pažangos. Komisijos atstovė kalbėjo apie tai, kad trūksta suderinamumo, įvairių politikos ryčių suderinamumo, kalbant apie ES išorės ir vidaus politiką, taip pat trūksta suderinamumo visoje ES politikoje ir valstybių narių politikose. Kartais ES pozicija silpnina tarptautiniu mastu, pažiūrėjau, žmogaus teisų taryboje, tai, kad na, nėra vieningos pozicijos ir aš manau, kad reikia sustiprinti dvišaliai, daugia šaliai suderinamumą, taip pat teminių, teminės politikos suderina, teminių politikų suderinamumą. Ir pagrindinis žmogaus teisų klausimo integravimo tikslas yra sustiprinti įvairių politikos ryčių suderinamumą e, žmogaus teisų aspektų. Žmogaus teisų integravimas na, nėra sistema pati savaime. Turime pasirūpinti, kad procesai taptų automatiškais, sistemingais E, taip pat e, pokalbiuose su įvairiais pareigūnai supratome, kad žmogaus teisų klausimo integravimas ne visuomet yra susijęs su, social... ne visuomet yra atsižvelgiama į socialinės, kultūrinės, ekonominės teisės. Europos demokratijos žmogaus teisų priemonėje daug nevyriausybinio organizacijų norė, norėjo, kad daugiau dėmesio toje priemonėje būtų skirta ekonominėms socialinėms teisėms. Taip pat mm, iš pokalbių supratome, kad žmogus teisų klausimo integravimas galėtų būti stipresnis išorės santykiuose. Na ir tą finansinę priemonę mes galėtumėme pasinaudoti uh, geriau, efektyviau, tam, kad sustiprintumėme žmogaus teisės ir demokratijos procesus. Taigi, apibendrindama, galiu pasakyti, kad na, matome, kad žmogaus teisų klausimas yra integruojamas ES politikos rytis, tačiau apmaudu, kad tai nėra daroma sistemingai visose politikos rytise. Aš manau, kad būtų galima pasiekti daugiau suderinamumo tarp įvairių politikos ryčių. Uh, Ir mes nuolankiai norėtumėme pasiūlyti atitinkamai keletą savo rekomendacijų. Tų rekomendacijų, kurias mes e, išgirdome ir kalbėdamiesi su atitinkamais žmonėmis, na, institucijų pagrindų faktiškai dauguma tų, su kuriais mes kalbėjomės, mano, kad reikalinga centrinė struktūra, bazinė struktūra, kuri užtikrintų e, politikos sričių integravimo sistemą, e, suderinamumą. Taigi reikalinga tokia centrinė institucija, kuri teiktų gairias, rekomendacijas įvairioms institucijoms ir valstybėms narėms dėl to, kaip būtų galima integravimo darbus pagerinti. Yra manančiųjų, kad reikalinga ES, ES komisaras atsakingas už žmogaus teisės, e, kuris būtent ir būtų tas asmo, kuris būtų atsakingas už žmogaus teisės ES ir žmogaus teisų integravimą į vairias išorės e, politikos rytis ir vidaus politikos veiksmus. Uh, toks komisaras, atsakingas už žmogaus teisės, galėtų derinti savo darbus su bus, BUSP e, generaliniu sekretoriumi ir kitais atitinkamais pareigūnais priklausomai nuo jų kompetencijos ryčių. Taigi toks žmogaus teisų komisaras taip pat e, galėtų būti atsakingas už tai, kad būtų propaguojamos ir užtikrinamos žmogaus teisės viduje, ES viduje, kad būtų darna tarp ES išorės ir vidaus politikos veiksmų žmogaus teisų srityje. Aišku, idėja pati yra įdomi, na, šiek tiek gal sunkiau įgyvendinama. Kai kurie labai pozityviai vertina tokias perspektyvas, taigi iš tiesų išgirdome labai skirtingų nuomonių. Vieni teigia, kad pasisako už tai, kad toks komisaras atsirastų, kiti teigia, kad na, tiesiog būtų dubliuojamas jau ir taip atliekamas darbas taryboje, komisijoje ir panašiai. Taigi, žmogaus teisų komisaras dirba ir Europos taryboje ir yra manančių, kad to pakanka. Tačiau idėja iš principo yra įdomi. Kita, kita gal realistiškesnė priemonė, kurios būtų galima imtis greičiau tam, kad žmogaus teisų klausimo integravimo darbai paspartėtų ES, būtent yra RELEX generalinio direktorato žmogaus teisų padalinio sustiprinimas. Tai yra padalinys, kuris jau vykdo savo įgaliojimus ir atlieka tai, ką galėtų daryti žmogaus teisų komisaras. Bent jau tam tikrą prasme. Tačiau jeigu norime, kad žmogaus teisų padalinys dirbtų veiksmingai, tinkamai, mes turime jį sustiprinti. Reikia daugiau išteklių jam skirti, daugiau personalo narių ir panašiai. Taip pat galbūt būtų galima tą padalinį paversti generaliniu direktoratu. Tuomet jis būtų labiau matomas ir žmogaus teisų klausimas būtų labiau matomas. Tai rodytų, kiek rimtai mes vertiname žmogaus teisų klausimą. Na ir kiekviename generalinėme direktorate būtų galima e, įsteigti padalinį, kuris būtų žmogaus e, teisų padarinys, atsakingas už žmogaus teisų klausimo integravimą į to generalinio direktorato veiklą politikos sritį. Toksai padalinys tiesiog stebėtų žmogaus teisų e, situaciją ir žiūrėtų, ką daro tas atitinkamas generalinis direktoratas ir rūpintųsi, kad viso generalinio direktorato veikloje tas žmogaus teisų klausimas atsispindėtų deramai ir tinkamai. Dar vienas e, konkretus pasiūlymas dėl delega, delegatūrų darbo, delegatūrų vadovų darbo, kurie irgi vaidina labai svarbu vaidmenį. Jie galbūt galėtų tapti dar svarbesniais, tapti strateginiais kontaktiniais taškais e, kuomet e, įvairių misijų vadovai na, galėtų bendrauti, keistis mintimis ir tas e, žmogus teisų integravimo darbas taptų dar veiksmingesnis. Na, na, yra ir dar kitų priemonių, kurias lengviau būtų įgyvendinti, būtent padalinių direktoratų vadovų darbo aprašyme komisijoje atsirastų reikalavimas turėti kompetencijos ir įgūdžių žmogaus teisų srityje. Tam, kad generalinis direktorius ar padalinio vadovas negautų tos, to darbo, jei neturi bent jau minimalių įgūdžių žmogaus teisų srityje. Na, bet čia, aišku, būtų visą tai susiję ir su kitomis priemonės apmokymu ir panašiai. O apmokymo, e, mokymų žmogus teisų srityje iš tiesų trūksta Europos Sąjungoje. kalbant apie žmogaus, apie ES institucijų personalo darbuotojus. Taigi turime gerinti mokymus, didinti mokymus šioje srityje, ypatingai tiems, kurie dirba išorės santykių srityje. Taigi tiek mūsų pasiūlymų e, būtų komisijai. Dabar perinant prie tarybos. Labai svarbu sustiprinti generalinio sekretoriaus, vyriausiojo galiotinio e, asmeninio patarėjo poziciją. Tai mums yra labai svarbu, kadangi to asmens veikla bus srityje yra labai svarbi, nes tas asmuo iš tiesų suvaidina labai svarbu vaidmenį integruojant žmogaus teisų klausimą, propaguojant žmogaus teisės. Taigi tą vaidmenį reikia sustiprinti, reikia tą, tos mens statusą padidinti. Uh, tam, kad mes parodytumėme, jog žmogaus teisės mums yra prioritetinės ES. Prioritetinis klausimas. Taigi tokie būtų pasiūlymai institucijams, na, institucijoms, na, o dabar greitai pereisiu prie priemonių, instrumentų, kuriais galėtumėme pasinaudoti integruojant žmogaus teisų klausimą. Kitas politikos rytis. Reikia stiprinti dialogą. Dialogas yra labai vertinamas trečiųjų valstybių Šiuo metu vyksta daugiau nei 30 dialogų, kaip minėjo ponia Arno. Ir mes turime pasirūpinti, kad tie dialogai būtų tinkamai įgyvendinami. Kai kalbėjomės su asmenimis, kurie dalyvauja šiuose dialoguose, jie buvo gan nusivylę. Jie teigia, kad trūksta iškumo, Jie norėtų, kad dialoguose būtų dėmesys skiriamas labai konkretiems dalykams. Tai nebūtų kokios tai paviršutiniškos diskusijos, o kad tos diskusijos būtų gilesnės, kad temų skaičius sumažėtų ir diskusijų kokybė pagerėtų. Taip pat svarbu, kad e, tos diskusijos būtų tarpusavėje derinamos. Taigi tiek dėl dialogų, dabar dėl gairių. Vėlgi, visi vertina ES paskelbtas gairias, tačiau tos gairias turi būti sustiprintos. Taip pat reikia įvertinti, kaip tas gairias būtų galima panaudoti reguliariai. Reikalinga pasitelkti atitinkamus vertinimus tam, kad pamatytumėme, na, kuriuos klausimus reikia kelti dialogų metu. Uh, Taip pat tie vertinimai turi būti panaudoti sprendžiant, kurie projektai galėtų būti finansuojami pagal ES demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Taip pat norime, kad gairės būtų parengtos labai greitai dėl um, ekonominių socialinių teisų, kad žmogaus teisės e, taptų nedalomomis na, ši idėja tikrai yra labai artima Europos parlamentui. Būtent idėja, kad žmogaus teisės yra nedalyjamos ir būtent tai turėtų atspindėti ir e, išorės veiksmuose. Na ir dar ES demokratijos ir žmogaus teisų priemonė, kurią būtų galima pasinaudoti tam, kad žmogaus teisų klausimas būtų geriau integruojamas į įvairias veiklos sritis, kurios yra finansuojamos iš šios priemonės galima pasinaudoti ga... gairėmis ir dialogais, nustatyti, kur kyla problemų dėl um, veiksmų finansavimo, sprendžiant problemą susijusią su žmogaus teisėmis ir panašiai. Taigi tokie būtų mūsų pasiūlymai. Ir dabar gal prezidentas Fischeris dar pasisakys. Jis gal papildys mane. Ačiū pirmininkė. Tämä oli hyvin tärkeä ja uskon, että juuri nyt on oikea hetki keskustella. Ačiū. Aš manau, kad e, yra labai svarbu kalbėti apie šią studiją, nes paraleliai vyksta dar ir daugiau dalykų. Pavyzdžiui, Lisabonos sutartis bando įsigalioti ir e, ten bus apibrėžti nauji santykiai tarp tarybos ir komisijos. Ir e, mintis apie atskirą žmogaus teisų komisaro pareigybę tikrai irgi atrodo įdomi ir galbūt rytoj galėsime diskutuoti šio klausimu su koordinatoriais ir valdybos nariais. Ponas Fischeris. Ačiū pirmininkė, aš galėsiu pasisakyti trumpai, nes e, ponė Romer pakankamai išsamei pristatė studiją. Noriu pasakyti, kad studijos rengimo grupiai labai rūpėjo metodologiniai žmogaus teisų integravimo aspektai. Jie yra ypatingai svarbus Europos Sąjungai, atsižvelgiant į jos įvairovę. Mes diskutavome apie atitinkamas rekomendacijas apie būtinybės renkti reguliarius žmogaus teisų klausimo integravimo įvertinimus ir analizės. Ir paskutinis pastebėjimas dėl žmogaus teisų komisaro ES komisijoje, tai manau, kad ekonomikos ir finansų krizės bei klimato kaitos diskusijų kontekste privalome nepamiršti ir žmogaus teisų klausimo svarbos, todėl galiu atkreipti dėmesį į neseniai paskelbtus dokumentus, kurie patvirtina, kad žmogaus teisų klausimai šiuo metu yra nustumti į antrąjį planą ir todėl mūsų organizacija bei e, kai kurie Europos didžiausi ir svarbiausi universitetai, pavyzdžiui, Venecijos, mano, kad reiktų žmogaus teisų klausimams teikti daugiau reikšmės. Pirmininkė, ačiū už jūsų svarbias pastabas. Kalbant apie lyčių lygybės klausimo įtraukimą į bendras diskusijas labai dažnai diskutuojama apie metodiką. Ir po diskusijos apie metodiką jau įgyvendinti teikiamus pasiūlymus tampa dar sunkiau. Europos parlamentas visą laiką reikalavo žmogaus teisų klausimo įtraukimo į bendras diskusijas. Norėčiau paprašyti ponios Arno pakomentuoti įsakytas mintis, taip pat būtų įdomu išklausyti pono Tierį nuomonės, kadangi jis gavo šiek tiek mažiau laiko pasisakyti. Pone Arno, ar jūs dabar norite kalbėti? Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai ir spontaniškai norėčiau sureaguoti. Mes Tikimės, kad ši studija suteiks peno išsamesnėms diskusijoms. Ir aš manau, kad studija labai puikiai atspindėta žmogaus teisų situacijos raida ir pagrindiniai iššūkiai taip pat įvardyjami. Aš manau, kad studijos pasiūlymai yra konkretus, jos galima gyveninti pastabos, kurios yra adresuotos komisijai, pavyzdžiui, yra tokios, kad e, visų parlamentinių delegacijų, delegacijų su trečiosiomis šalimis atstovai savo diskusijose tiek politiniais ir techniniais klausimais šiuo metu atsižvelgia ir į žmogaus teisų padėtį. Taigi Tas bendradarbiavimas siekia žymiai platesnių tikslų ir mes siekiame, kad politiniai ir dalykiniai techniniai klausimai būtų tarpusavyje derinami. Taip pat ir savo sustikimuose su nevyriausybinio organizacijų atstovais valstybėse narėse mes sistemingai šios klausimus aptarėme, taip pasirengdami diskusijoms su trečiosiamis valstybėmis. Pone Riomer, nežinau, ar e, iš tikrųjų trečiosios valstybės bus taip sužavėtos mūsų pasiūlymų įtraukti žmogaus teisų klausimus į visas vykstančias diskusijas. Aišku, mes to siektume, tačiau santykiuose su kai kuriomis valstybėmis jų užsienio reikalų ministerijos atstovai, taip diplomatiškai išsireiškus, blokuoja šių klausimų įtraukimą į bendras diskusijas, taip pat Teisingumo ministerijos daro tam tikrų kliūčių, pavyzdžiui, mums sunku susirasti pokalbių partnerių tokioms diskusijos, diskusijoms. Kitas pastebėjimas dėl socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisų, jis yra šiuo metu labiau teorinio pobūdžio. Politinių teisų srityje mes pasakėme nemažai, tačiau dar mums reikia užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą ir uh, vystimus ir raidos klausimai šiame kontekste mums yra labai svarbus Europos Sąjunga, yra šiuo metu vienas iš didžiausių pasaulyje, jeigu ne pats didžiausias vystimosi pagalbos teikėjas. Ir mes glaudžiai bendradarbiaujame, pavyzdžiui, maisto produktų klausimais su jungtiniu tautų atitinkamais pareigūnais, siekdami įvertinti ekonominės krizės pasiekmes žmonijai, klimato kaitos diskusijų kontekste. Mes taip pat vykdome intensyves diskusijas jungtinių tautų rėmose bet kokiu atveju manau, kad reiktų mums labiau įsigilinti į studijos teikiamus pasiūlymus. Pirmininkė, ačiū ponė Arno, manau, kad taip ir padarysime. Dėkoju Jums už komentarą. Pone Tieri, galbūt Jūs norėtumėte trumpai e, pasisakyti dėl šios studijos ir apie tai, kaip yra susijusi su Jūsų pasiūlymais. Ačiū, aš dabar pereisiu į prancūzų kalbą. Sako ponas Tieri, norėčiau pasakyti, kad e, reikia skirti daugiau laiko apmąstymams apie tai, e, kokią metodologiją reiktų taikyti siekiant e, integruoti žmogaus teisų klausimus į kitus mūsų svarstomus klausimus. Tai reiškia, kad Apie tai reikia galvoti tiek parlamentinėse delegacijose, tiek kitose institucijose, siekiant integruoti žmogaus teisų klausimus į visas politikos sritis. Iš tikrųjų, mes privalome užtikrinti, kad į visas sritis žmogaus teisų klausimai būtų integruoti. Nevyriausybinės organizacijos yra e, pasitelkusios tam tikrą prasme kitokį požiūrį. Be šiuo metu mūsų taikomos metodologijos mes norėtume bendradarbiauti ir e, geografinė, geografinėme kontekste labiau nei iki šiol su įvairiomis organizacijomis. Teminės diskusijos uh, mūsų tinkle taip pat vyksta panašių principų vadovaujantis. Mes siekime įtraukti politinius sprendimus priimančius asmenys į šias diskusijas. Mūsų apmąstymuose diskusijose neturėtume vengti interesų konflikto aspekto. Taip pat, kaip konkret pavyzdį, galiu pateikti žmogaus teisų e, klausimo svarbą kovojant su tarptautiniu terorizmu arba su nelegale migracija. Visose mūsų veiklos sritise žmogaus teisėms turi būti teikiamas didžiausias prioritetas, taip pat kalbant ir apie verslo pasaulį, apie ekonominį vystimasi, mes turime kalbėti ne vien tik tai apie teorinius aspektus, tačiau aiškiai įvardinti ir egzistuojančius interesų konfliktus. Kartais patenkame į tokią situaciją, kuomet mūsų ES valstybės narės nesugeba atitinkamo prioriteto suteikti žmogaus teisų klausimams. Dėl Lisabono sutarties noriu pasakyti, kad anksčiau bent jau Lisabono sutartėje buvo numatyta bendra ES diplomatinė tarnyba, o tai kelia tam tikrą riziką mums, nevyriausybinėms organizacijoms. Buvo minėta, kad komisija privalo atkreipti dėmesį į žmogaus teisų klausimų integravimo svarbą ir kad e, tas dėmesio atkreipimas turi vykti nepriklausomai nuo kasdieninių interesų jeigu e, pradėtų veikti bendra ES diplomatinė tarnyba, tai reiškia, kad susilpnėtų parlamento ir tarybos pozicijos ir įtaka šioje srityje. Todėl reiktų ieškoti kitų priemonių, siekiant vėl statyti pusiausvyrą. Pirmininkė antrojo kalbėtoja, norėdamas teikti žodį kitiems norintiems pasisakyti, ponas Thierry kalbėti, todėl ir nustoja. Ponas Omils. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš paprašiau žodžio, nes noriu paprovokuoti, paprovokuoti teigiamą šio žodžio prasme. Aišku, mums reikia daugiau laiko šiai temai apsvarstyti, bet galbūt pirmininkė pagalvotų apie kokį kitą mūsų susitikimo formatą, tam, kad galėtume išsamei apsvarstyti įvairius šio reikalo aspektus, išklausyti ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus, ką jie mano apie žmogaus teisų aspekto integravimą. O dabar trumpai pasakysiu, ką aš galvoju. Man kažkiek buvo nepatogu klausyti ponos Rumer kuris sakė, kad neįmanoma angliško termino mainstreaming, šiuo atveju integravimo, išversti į prancūzų kalbą. Lygiai taip pat jo neįmanoma išversti ir į ispanų kalbą. Ir todėl labai dažnai tiesiog rašomas angliškas terminas. Bet aš manau, mes visi gerai suprantame, ką šis žodis reiškia, pamatę jį anglų kalba parašytą. Nebejotinai tai yra tam tikras integravimas. Ir kitas dalykas, kad šis terminas taip pat reiškia, jog turi būti užtikrintas skirtingų ES institucijų vykdomų politikų suderinamumas tarpusavėje. Nes geri rezultatai priklauso būtent nuo bendro darbo. Nepamirškite, kad šis angliškas žodis, uh, jo Antra dalis reiškia surovė, o srovė yra stipri tada, kada jinai didelė, galinga ir eina viena tiekme. Todėl būtina atkreipti dėmesį tokius dalykus - suderinamumą, nuoseklumą ir sisteminį elementą. Tai reiškia, kad įvairių institucijų darbai turi būti derinami tarpusavį ir suderinamumas, nuoseklumas reiškia, kad turėtų būti atsižvelgiama į visų interesus, bet ne veidmainiaujant. Tai turi būti daroma nuoširdžiai. Negalima sakyti, kad taryba ir komisija yra blogiečiai, nes jie gina ekonomikos verslo interesus, o mes matote jau čia geriečiai, nes gydame žmogaus teisės. Na, kiekviena institucija turi savo uždavinius ir žmogaus teisės nemažiau svarbesnės negu ekonominės teisės ir atvirkščiai vienai par kitai, bet kuriuo atveju tai reiškia, kad mes, gindami ES interesus, turime ginti ir ES pamatinės vertybės, ir kurių yra žmogaus teisės. Todėl žmogaus teisų aspektas turi tapti neatsiejamų visų mūsų rengiamų dokumentų pranešimų elementu. Bet tiesą pasakius, Netaip dažnai mes matome šį elementą dokumentuose. Susidaro įspūdis, kad pranešimuose vengiama susijęti pranešimo temą su žmogaus teisų aspektu. Mes kalbame apie politinį dialogą ir tai, kad politin, tokiame politinėme dialoge turėtų dalyvauti institucijos, visuomenės atstovai, nevyriausybinių organizacinių atstovai, bet mes kai ką pamirštame taip kalbėdami. Mes pamirštame, kad iš esmės reikalinga užtikrinti ir politinių partijų dalyvavimą, kurios yra europinės demokratijos laidas. Politinės partijos kai kada net yra stumiamos į užribį arba draudžiamos ir nebejotinai dialoge žmogaus teisų aspektų integravimo klausimais turėtų dalyvauti politinės partijos. Dar vienas dalykas, kad politinis dialogas negali vykti be pilietinės visuomenės atstovų. Pirmininkė, ačiū. Daugelis iš jūsų pageidavo tęsti šią diskusiją, kad būtų įmanoma giliau išanalizuoti iškeltus klausimus. Ir tikriausiai atėjo jau laikas išplėstinio biuro posėdėje pagalvoti apie bendrą renginį iš Venecijos instituto galėtų būti atstovai pakviesti ir kiti suinteresuoti asmenys. O dabar nebejotinai, te galiu Jums tik padėkoti už tą puikią pradžią, kurią padarėme. Labai gerai, kad atliktas tyrimas, atliktas studija ir mes parlamente, manau, prie šių klausimų nekartą grįšime. Rytoj mūsų laukia rimtos diskusijos, tai yra Diskusija prasidės 9 valandą, svarstysime padėti Kiniją ir UIGA atstovę dalyvaus, o 10 valandą svarstysime padėti Irane. Ir dalyvaus žmogaus teisų gynėjas ar gynėja, sako pirmininkio šiandieną posėdį. Skelbiu baigtų, dėkoju visiems, komisijos atstovai ponė Arno ir Europos parlamento nariams. Visų gerų.